Vi chiedo scusa per questo clamoroso ritardo, ma vedo che molti colleghi ah, sono incorsi nel mio stesso. Noriu atsiprašyti už tai, kad taip siaubingai vėluoju. Žinau, kad daugeliui kolegų kilo panašių problemų kaip ir man. Vyko, gal tebe vyksta netgi demonstracija, todėl teks pradėti mums taip negausiai dalyvaujant. Dėl darbo tvarkės tvirtinimo norėčiau informuoti, kad kolega Lišekas turi kitų įsipareigojimų, kurių jam nepavyko išvengti. Todėl aštuntasis darbo tvarkės klausimas asociacijos susitarimas su Gruzija bus nagrinėjimas anksčiau, vietoj aštunto, tai bus ketvirtas klausimas, taigi bus suteikta galimybė kolegoms vis dėlto pasisakyti iš šio klausimu. Taip pat padiskutuosime ir apie Afeto vizitą Islandijoje, kuris vyko 8-9 rugsėjo mėnesį. Toliau ES finansinės paramos Afganistanui biudžeto kontrolę. Nuomonės referentė Anelį Jetenmakė, šis klausimas bus spalio penktąją nagrinėjamas. Jeigu daugiau nėra pastabų dėl darbo tvarkės, laikysime ją patvirtintą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį kad jūs gavote 12 metų mūsų darbo e, terminus, grafiką ir prašau pasižymėkite savo darbo kalendoriuose, kada vyks mūsų posėdžiai. Taip pat norėčiau informuoti, kad pakeitimų pateikimo terminas dėl e, es finansinės paramos Afganistanui biudžeto kontrolės yra mm, rugsėjo 29.12 valanda. Dėl, taigi laiko mažai ir dėl to prašoma pakeitimus teikti angliškai. Po to mm, pakeitimų pateikimo terminas dėl viduržėmio jūros lengvatų sistemos sudarimo. Šiandien 12 valanda yra terminas. O dabar galima pereiti prie Kristiano Dano Predos pranešimo dėl užsienio reikalų komiteto delegacijos vizito Islandijoje rugsėjo 8-9 e, dienomis. Pe 8 e, septembrie și în e, Labai ačiū pirmininkė. 8 rugsėjo, 9 mūsų komiteto delegacija lankėsi Islandijoje. Aš e, iš EPP ponė. ponas Atkinsas e, iš konservatorių reformatorių frakcijos buvo narys delegacijos, labai e, darbo tvarkė mūsų buvo įtempta. Susitikome su dviem ministrais, žuvininkystės žemės ūkio ministru, ponu Genuson ir taip pat su pramonės, energetikos ir turizmo ministre Zlotil. Taip sustikome su Stefanu Johannessonu, vyriausiojų darybininku, e, parlamento pirmininku. Turėjome susitikimų su Islandijos darbo konfederacijos atstovais bei nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios palaiko Islandijos stojimą į ES, taip pat ir su tomis, kurios priešinasi. Reikia pasakyti, kad mes, aišku, susitikome su ponu Timo Suma, tai yra es delegacijos vadovo ir valstybių narių ambasadoriais, kurie yra akredituoti Reikjavike. Taip pat noriu pasakyti, kad E, lankėmės e, gelis e, geoterminėje jėgainėje, sustikome su specialistais, mokslininkais iš Aislijos, Islandijos universiteto. Kalbėjome apie klimato kaitą, energetikos iššūkius ateičiai, taip pat Arktikos problematiką aptarėme. Išvados. Mes supratome dar kartą, kad ši kandidatė, šalis kandidatė yra labai pasidalijusi dėl narystės Europos Sąjungoje. Kita vertus, tai šalis, kuri lyg ir neapsisprendusi, kuri laikosi dabar požiūrio, pažiūrėsim, pamatysim, pagyvensim, pamatysim. E, kaip žinia, Islandija derasi dėl narystės. Jau baigtas pežios procesas. Keturi skyriai dėrybų buvo atidaryti pirminkant Vengrijai, du laikinai uždaryti. E, pirmininkaujant Lenkams vyks du etapai dėrybų, o Islandai siekia, kad būtų atidaryti visi dėrybiniai skyriai kitais metais. Taip pat, kad jie, jeigu įmanoma, būtų uždaryti pirmininkaujant Danams. Tikslas yra labai ambicingas. Ir e, jau darybininkų komandos yra labai gerai pasirengę, labai profesionalus yra specialistai. Es atstovai dirbanti Islandijoje, e, kurie patyrė yra dėrybų srityje, mums pasakė, kad e, tikrai Islandija yra labai gerai, rimtai nusiteikusi dėryboms. Tačiau problema yra ta, kad visuomenė yra labai pasidalyjusi dėl stojimo į Europos Sąjungą. Kai bus baigtos dėrybos, e, tauta turės referendumu nuspręsti, kaip bus toliau. Ir dabar matome, kad balsai prieš narystę yra stipresni ir gausesni negu tie, kurie pasisako už. Du mm, dalykai susijęs su turiniu. Aš uh, susidariau nuomonę iš susitikimų, kad yra keturi labai jautrus klausimai tiek dėrybų, uh, kontekste, tiek ir e, kaip apskritai aktualūs klausimai visuomeniai. Tie klausimai yra žuvininkystė, žemės ūkis, pinigų klausimai ir Arkties klausimas. Tai yra klausimai, kurie buvo minimi visuose susitikimuose, visuose diskusijose su Islandijos politikais, pilietinės visuomenės atstovais, su vyriausiųjų darybininkų ir kitais. Dėl žvejybos. Tai atrodo yra pats aštriausias klausimas ir viena iš priežasčių, dėl kurių Islandija taip ilgai atidėliojo paraiškos teikimą dėl stojimo į Europos Sąjungą. Matome, kad net ir vyriausybė neturi vieningos nuomonės. Sakiau, visuomenė yra labai pasidalijusi dėl narystės bet tą patį galima pasakyti ir apie vyriausybę. Viena vertus e, socialdemokratų kairuoliškoji partija pasisako už narystę, o kita partija, e, taip pat nami žalieji, kairieji žalieji, atvirai priešinasi ir e, jų atstovas yra Žemės ūkio ir žvejybos ministras. Ir e, taip pat finansų ministras yra iš šios partijos. Dėl žvejybos ir žemės ūkio e, ponas Jon Bienason, ministras žvejybės ir žvejybos ir žemės ūkio, yra vienas iš euroskeptikų judėjimo lyderių. Ir, ir jis atvirai mums pasakė, kad ne suteiks e, mandato dėl darybų šioje srityje, šveibos ir žemės ūkio srityje. Ir paprasčiausiai bandys užblokuoti darybas. Tačiau kiti Islandijos politikai, net ir iš tos pačios politinės šeimos, yra viešai pareiškę, kad pirmiausiai turi būti surenktas visuotinis kažkoks plebiscitas prieš e, sutinkant perimti akį komuniter. Kitaip tariant, kai kas sako, kad reikia iškart pradė, baigti darybas, tačiau visuomenė skirtingai nuo politikų, e, sako, kad dėrybas reikėtų baigti, bent jau skirtingai nuo vienos iš e, partijų, kuri yra koalicijoje, kuris sako, kad dėrybas reikia sustabdyti ir atsimti paraišką dėl narystės. Dėl finansinių pinigų klausimų situacija yra gana įdomi. pagrindinė priežastis, dėl ko prieš dvius metus Islandija kreipėsi dėl narystės ES, buvo Islandijos kronos padėtis. E, visi, su kuriais kalbėjomės, vieningai sako, kad Islandijos krona yra pernelyg silpna kaip valiuta kad galėtų konkuruoti tarptautinėje rinkoje. Ir prisijungimas prie eurozonos būtų gana gera galimybė sustiprinti Islandijos ekonomikai. Šiame kontekste taip pat reikėtų pasakyti, kad E, Islandijos ekonomika išgyveno labai rimtą krizę prieš porą metų. Dabar e, TVS programa jau sėkmingai įgyvendinta, e, ekonomika auga. Ekonominė atmosfera apskritai yra gera. Vienintelis dalykas, kas kelia susirūpinimą politikams Islandijoje, yra nacionalinės e, valiutos stabilumas. Tuo pat metu labai atidžiai sekama tai, kas vyksta eurozonoje ir aišku, Islandijos politikams e, šiek tiek neramu. Dar norėčiau keletą žodžių tarti apie susitikimą su E, atstovais tų organizacijų, kurios pasisako už narystę es ir prieš. Sustikimas e, buvo labai vertingas, nes galėjome e, identifikuoti du svarbius dalykus. Pirmiausia, diskusijos dėl narystės ES yra ne techninės, bet labiau emocinės. deramasi dėl. Ne, ne, visuomenė diskutuoja te, dėl techninių dalykų. Pirmiausia, reikia kalbėti apie emocinės diskusijas visuomenėje. Euroskeptikai šiaip yra geriau organizuoti struktūra, jų yra kur kas geresnė negu judėjimo, kuris yra už integraciją. ir e, egzistuoja skirtumai patirties, kitų dalykų. Tai daugiau ar mažiau tiek, ką aš norėjau Jums papasakoti apie mūsų e, vizito į Islandiją turinį. Ir baigdamas dar pasakysiu, kad esu tikras, jog dėrybos su Islandija bus įdomios mūsų komiteto nariams. Ačiū, ponė Preda. Seras Atkinsas e, paprašė žodžio, jis dalyvavo vis tai Islandijoje. Pane pirmininkė, pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti poną Predą, kadangi jis labai stilingai ir e, smagiai pirmininkavo šią delegaciją ir tai pagerino visų mūsų nuotaiką. Ir iš tikrųjų buvo iškelti pono pirmininko paminėti klausimai. Aš norėčiau pastelinti savo pastabomis. Aš pritariu tam, kaip jis įvertino susitikimą su mūsų, su Islandijos žvininkystės ministru. Mane šis susitikimas nustebino, nes e, pasirodė, kad jam visiškai nerūpi vyriausybės nuomonė. Jis buvo visiškai griežtai nusiteikęs prieš e, e, Europos Sąjungą. Jis buvo visiškai įsitikinęs, kad žuvininkystė yra labai svarbi Islandijai. Mes visi tai suprantame, bet e, jis iš tikrųjų buvo nepalinkiamas. Aš uždaviau klausimą kelims, ke, e, kelims asmenims ir niekada negavau jokio atsakymo. O klausimas buvo toks. Jei partijos ir kiti nesutarė dėl stojimo į ES, tai kodėlgi buvo pateiktas prašymas? Ir kai bendravau su nepriklausomybės partijos pirmininku, o tai yra partija, kuri ilgiausiai dirbo vyriausybėje ir kuri beje šiuo metu nėra vyriausybėje ir kuri yra liberaldemokratų atitikmuo Islandijoje, jis man pasakė, aš jam pas, pasakiau, kad man atrodo, kad jų darybinė pozicija nėra tvirta, kadangi panašu, kad jie siekia narystės, kai nėra pakankamai paramos šiai idėjai. Ir aš jam pasakiau, kad gal reikėtų surinkti referendumą. Koalicinė vyriausybė parlamente pritarė vieno balso persvarą, pritarė pasiūlymų įstoti Europos Sąjungą. Man panašu, kad mes švaistome ir pinigus, ir laiką. Ir pritariu tam, ką sakė ponas Preda, kad iš tikrųjų dėrybininkų kokybė buvo didžiulė. Pagrindinis dėrybininkas man pasirodė tikrai aukščiausios kokybės pareigūnas. Tačiau visą tai labai daug kainuoja ir aš nelabai suprantu, Ir aš nelabai suprantu, kodėl nesurengus referendumo tam, kad būtų išsiaiškinta, kokiamis sąlygomis e, Islandija galėtų įstoti į Europos Sąjungą. Ministrai buvo nusteikę labai optimistiškai. Jiems atrodė, kad viską išsprendus ir viską paaiškinus galima būtų surenkti referendumą ir kad Islandai pritartų stojimui. Tačiau man atrodo, kad a, e, tokia strategija yra pernelik rizikinga vyko ir finansinės diskusijos, ne tik su ministru, bet ir su jo padėjėjais. Ir pirmiausia, mane nustebino tai, kad noras prisijungti prie eurozonos buvo didesnis nei noras įstoti į Europos Sąjungą. Ir jūs žinot, kad pagal dabartinės taisyklės tai nėra įmanoma. Ir stebėdam, stebėdami dabar tai, kas vyksta eurozonoje, mus tai šiek tiek nustebino. Ir Aš taip pat galiu pasakyti, kad e, mums buvo pažadėta, kad Niderlandų ir Junktinės karalystės vyriausybėms bus atlyginta visa finansinė žala, kuri buvo patirta prieš e, dviejus metus. Bet to buvo labai įdomu bendrauti ir su mūsų autobuso vairuotoju, kuri, kuris mums pateikė žmonių perspektyvą. Jis beje nebuvo tiesiog vairuotojas, jis e, buvo profesorius, kuris dirbo vairuotoju. Ir aš kiekvieną kartą išėjęs iš, e, iš susitikimo klausiau jo, tai ką jūs manote apie tai, ką mums pasakė toks ir toks ministras. Ir jis vis, pasakydavo, visą tai yra nesąmonė, mes visiškai man, manome visiškai kitaip. Tačiau aš įtariu, kad e, tame, ką jis sakė, buvo šiek tiek tiesos, nes ministrams irgi nebuvo aišku, ką reikėtų daryti. Nemažai kas buvo už narystę, bet buvo ir tokių, kurie buvo uh, prieš. Ir mums pasirodo, kad gyvenimo kokybė Islandijoje e, yra labai aukšta. E, finansų ministras mums sakė, pavyzdžiui, kad ekonominis augimas yra 2 procentai ir prognozijos atrodo taip pat gan optimistiškai. Pone pirmininkė, Islandija be abejo atitiktų beveik visus kriterijus e, be, be jokių sunkumų. Neužkirstas rytis, kurias paminėjo ponas Depreda. Ir aš pritariu jo nuomoniai. Jei galėčiau spėti, ir aš dar turiu paminėti, kad mes buvom susitikę su ambasadoriais prieš nuvykdami į Islandiją. Uh, mes visi sutarėme, kad nelabai aišku, kokiamis sąlygomis e, mes galime dėrėtis, koks gali būti dėrybų rezultatas. Ir, ir aš įtariu, kad Islandai, Islandai gali labai nedrasiai nuspręsti, labai netvirtai nuspręsti prisijungti prie euro sąjungo, Europos Sąjungos, pirmiausia dėl to, kad jie nori prisijungti prie eurozonos. Pone pirmininkė, aš norėčiau dar kartą padėkoti mūsų delegacijos pirmininkui, kuris labai stilingai ir smagiai vadovavo mūsų delegacijai. Ačiū, ponė Atkinsai. Dabar žodis ponui Taratas. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti delegacijos nariams už tai, kad jie nuvyko, už informaciją, kurią pateikė. Tuo tarpu aš turėjau garbę susitikti su Islandijos prezidentu ir Urmo vadovu. Ir man, kaip suprantu, Islandijoje mm, vyrauja nuomonė, kad es išdavė šalį, tuo tarpu, kai kai kurios Azijos šalis buvo pasirengusios padėti e, salai ir ypač buvo išskiriamas bendradarbiavimas tarp Islandijos ir Kinijos. Manyčiau, mes turėtumėme e, prieštarauti tokiai nuomoniai, kontraargumentuoti. Taip pat žuvininkystės ministras e, liep savo delegacijai blokuoti dėrybas dėl žuvininkystės skyriaus. Na, gal reiktų juos e, pergudrauti ir pareigoti komisiją būti dosnesne, e, kalbėti apie tam tikras išimtinės e, žvejybinės e, zonas ir pasakyti, kad Islandijos žemės e, žvejybos, atsiprašau, ūkio organizavimas gali tapti būsimuoju Europos, būsimojo Europos žuvininkystės politikos reformos pagrindu. Ačiū. Pirmininkas dėkui, daugiau nėra norinčiųjų pasisakyti. Ir dabar išorės veiksmų tarnyba pasisakys, prašom. Ačiū. Mes tikrai nepaprastai susidomėjome, išklausėme pono Predos pasisakymą, nepaprastai įdomi informacija. Ji iš principo patvirtina tai, ką mano išorės veiksmų tarnyba. Ir tai, kokia apskritai nuomonė komitete yra susiformavusi. Seksime, kas vyksta Islandijoje. Ypač mus domina viską, kas susijęs su Arkties regionu. Šis klausimas aktualus ne tik Islandijai, bet ir Norvegijai bei Rusijai. O čia išorės veiksmų tarnyba taip pat e, nori aktyviau veikti. Ačiū, ponė Grepa. Ponas Atkinsons dar kartą. Dar norėčiau, sureaguodamas tai, kas buvo pasakytas, paminėsiu tai, ką sakė ponas Prėda dėl Arkties. E, išgirdome tam tikrą įtarimą, kad mes e, norime, kad jie įstotų į jas dėl to, kad ir Europos Sąjungai svarbi Arktika, ne tik Islandijai. Aš, e, pirmininkė, norėčiau per jūs komisijai pasakyti, kad labai atsargiai ir apdairiai turime žiūrėti į šią teritoriją, nes kitaip kils daug problemų. Dėkui. E, mes pasižymėjome jūsų pastabą ir oficialiame dokumente ir protokole taip pat užfiksuosime tai, ką sakėte. Dabar ketvirtasis punktas. E, tai yra pono Lizeko klausimas rengiamas rekomendacijos tarybai komisijai ir išorės veiksmų tarnybai dėl dėrybų dėl ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo. Maždaug 10.15 pradėsime kalbėti apie ES kaiminystės politiką ir ponas Brokas galės e, dalyvau, sudalyvauti ir kitame posėdėje, kuriame turėtų dalyvauti. Ir ponas Lysekas dabar pristato savo klausimą. Prašom. Atsiprašau, ponė pirmininkė, susiduriu su problemomis. Aš esu šešėlinė pranešėja dėl Centrinės Azijos iš APP frakcijos ir su manim niekas nederino, kad bus tokie pokyčiai. Tai bus problema. E ir su manim nederino, aš apie tai išgirdau šį rytą. Išgirdau apie tai, kad ponas Brokas turi dar dalyvauti kitame posėdį ir bandžiau pakoreguoti atitinkamai darbo tvarkę. Ehm, eh, Labai apgailestauju, kad teko taip padaryti, tačiau e, ir šešėliniai pranešiai turi tam tikrus prioritetus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 E, ponos Jėglė planus, aš dėl to labai atsiprašau ir trumpai pristatysiu tik tai klausimą. Kaip matote, tarp dokumentų turite pranešimo projektą ir noriu vieną asmeninę pastabą išsakyti. Kai buvau paskirtas pranešėjų, labai džiaugiausi tuo, bet greitai suvokiau, kad užduotis yra nepaprastai sudėtinga. Ir norėčiau padėkoti visiems e, tiems, kas padėjo man renkti pranešimą apie Gruziją, apie ekonominius teisėkuros politinius dalykus. E, kuris susijęs su šia dinamiška, sparčiai besivystančia šalimi. Jos žmonės svajoja apie mūsų bendryje, apie tai, kad jie norėtų būti jos nariai. Aš lankiausi rengdamas pranešimą Gruzijoje tris kartus ir tris kartus kalbėjome su parlamento pirmininku, užsienio reikalų ministru pagrindinių Gruzijos darybininkų bei kitais politikais, kurie atstovauja opozicijos partijoms ir e, kurio nėra parlamente. Bet tai yra svarbus politikai vietinėme kontekste. Taip pat kalbėjome su nevyriausybinio organizacijų atstovais, e, kontrolieriumi, vyriausiojų žurnalistais ir kitais asmenimis, visais, kas užsijima e, Gruzijos klausimais. Taip pat susitikau su Lenkijos, JAV atstovai, susitikau e, su Lenkijos užsienio reikalų ministerijos pareigūnais. Taip pat susitikau su, kaip sakiau, darybininkų keletą kartų. Ir Aš e, sukaupiau labai vertingos informacijos iš tų susitikimų. Vis e, daug kas susijęs su politiniais, ekonominiais sunkumais po 2008 metų konflikto su Rusija. Taip pat e, gavo informacijos apie dabartinę padėtį, politinės ekonominės struktūras. Parašiau savo pranešime, kad Gruzija žengia teisingų kelių reformuodama teisingumo sistemą, tvirtindama demokratinės struktūras. Taip pat atsižvelgėme į tai, kas įvyko po rinkimų neseniai vykusių. Rinkimai labai praėjo sklandžiai. Taikiai sveikiname visus, kurie dalyvavo procesuose rinkimų. Mes taip pat e, teigiame, kad padėtis Gruzijoje kur kas geresnė negu anksčiau, kad reformos valstybinėse struktūrose vyksta labai sparčiai. Aišku, yra tam tikrų klausimų neišspręstų, egzistuoja politinių problemų, e, kurios kilo po 2008 metų karo. E, tokia yra mano asmeninė nuomonė, bet kiti tikriausiai man pritars ir idėjų centrai e, laikosi panašaus požiūrio. E, turiu galvoj tai, kad situaciją labai aiškiai reikia apibriežti. Atėjo laikas atvirai pasakyti, kad 20 procentų Gruzijos teritorijos yra okupuota teritorija pagal tarptautinę teisę. Mes pripažįstame Gruzijos teritorinį vientisumą ir Gruzijos valdžios teisę spręsti, kas vyksta visoje šalies teritorijoje. Tačiau ir Rusijos kariai yra nepageidautini toje šalyje. Dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į e, laisvosios prekybos susitarimą. Tai susijęs su plačia laisvosios prekybos zona. E, tikiuosi, kad e, Gruzijos reformos ekonominėje srityje yra teisingo pobūdžio. Mes, kaip Europos parlamentas, jiems turėtume pasiūsti labai aišku signalą ir pabrėžti, jog atėjo laikas kalbėti apie dėrybas dėl laisvosios priekybos susitarimo. Nebesiplėsiu, jūs turite pranešimo tekstą. Tik pasakysiu, kad Pradėjau kalbėtis su šešėliniais pranešėjais ir esu atveras e, visiems pastebėjimams dėl šio pranešimo. Dėkoju. E, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešiai už puikų darbą. Mes turėjome laiko renkti susitikimus, konsultacijas. Pateikiau savo nuomonę šešėliniams panešėjams. Neturėtų kilti problemų dėl šio teksto, jis yra subalansuotas, pabrėžia padarytą pažangą, taip pat atspinti sunkumus, e, kurie yra iškilę Gruzijai. Gruzija yra viena iš geriausių mūsų partnerių pagal rytų partnerystę, kadangi ji iš tikrųjų laikosi E, įsipareigojimų įgyvendinti e, reformas, stiprina demokratiją, dėgia ekonominės reformas, tvirtina pagarbą žmogaus teisėms. E, ir tikimės, kad sėkmingai viskas vyks, kaip ponas Lysekas sakė, ryšiai su ES yra pagerėję. Gruzijos, tačiau valdžia turėtų dar labiau siekti sutvirtinti demokratiją. Aš norėčiau pabrėžti politinį žiniasklaidos pluralizmą. Reikia, kad būtų toliau gyvendinamos politinės reformos. Buvo e, daug kalbama apie e, Gruzijos teritorinį vientisumą. Valdžia turėtų užtikrinti, kad namų netekę žmonės, pabėgėliai galėtų grįžti namo. Abhazija, Šiaurės Osetija turi būti pripažįstamos kaip teritorijos esančios apgulties būklėje. Reikia, kad būtų laikomasi tarptautinių mastų pripažintų sienų. Gruzija turi spręsti vidaus konfliktus, turi uh, E, užtikrinti, kad sprendžiant konfliktą nebūtų naudojama jėga. Egzistuoja susitarimai su Gruzija dėl vizų supaprastinimo ir manau, kad dabar atėjo laikas žengti į priekį, galvoti apie vizų reikalavimų panaikinimą. Dėl teismų sistemos Gruzija pasiekė pažangos, tačiau tebėra daug politinių persekiojimų valstybė, turėtų ir toliau e, mokyti e, advokatus, prokurorus, gerai juos parengti ir reikia užtikrinti, kad visiškai nebūtų toleruojamas policijos smurtas. Vyriausybė siekia pagerinti sąlygas e, kalėjimuose, tačiau Gruzijoje tebėra daugiausiai sulaikytų asmenų kaip procentas ir jų sąlygos dažnai yra nežmogiškos. Dar vienas dalykas. Minėjau žiniasklaidos pluralizmą ir spaudimą žurnalistams. Tarptautinė žurnalistų asociacija neseniai E, pareikalavo, kad serbų žurnalistas būtų e, paleistas, jis buvo areštuotas šiaurės, pietų Osetijoje. Jisai ten buvo nuvažiavęs rinkti medžiagos ir turime informacijos, kad jis buvo apkaltintas kaip e, Rusijos šnipas. Buvo panašių daugiau atvejų. Liepa buvo areštuoti fotografai, kurie taip pat buvo apkaltinami, apkaltinti šnipinėjimu Rusijos labui. Reikia užtikrinti žiniasklaidos pluralizmą ir laisvę. Taip pat pabrėžiau, kad trūksta skaidrumo dėl savininkų, atskleidžiant savininkų žiniasklaidos priemonių. Taip pat ir prieiga prie informacijos yra problematiška. E, reikia, kad šios problemos būtų išspręstos. Kaip sakė ponas Lysekas, e, Gruzija yra svarbi šalis ir mes uh, turėtume mm, toliau diskutuoti, bet manau, kad Gruzija tikrai žengia teisinga linkme. E, Ačiū. Žodis ponui Brok. Ačiū ponė pirmininkė. Keletas žodžių. Galiu prisijungti prie paskutinio ką tik pasakyto sakinio. Būtent Gruzija žengia teisingų keliu nėra ten šimtų procentų viskas e, taip, kaip turėtų būti, to ir nebūtų galima tikėtis, tačiau matau, kaip po karo situacija Gruzijoje stabilizavosi ir ekonomika taip pat pajudėjo į priekį, buvo atnaujinta infrastruktūra, BVP auga, taigi viskas yra geriau negu tuomet galėjau tikėtis. Ir ponė pirmininkė, aš praėjusiu metu lap kritį stebėjau rinkimus ir tie rinkimai esbo visų kitų tarptautinių organizacijų buvo pripažinti skaidriais, taigi demokratiški procesai vyksta sėkmingai. Manyčiau, turime pasirūpinti, kad šalis toliau žengtų šiuo keliu. Tikrai vargu, ka, ar yra kita tokia sėkminga rytų partnerystės šalis kaip Gruzija. Be abejo, reikia atkreipti dėmesį į trūkumus bei padėti juos panaikinti, gerinti situaciją. Tokiu būdu padėsime pasiekti norimą situaciją visur. Taigi reikia džiaugtis, kas pasiekta ir dirbti toliau. Ačiū. Ačiū ponia Brok. Ponas Kirianų. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū, kad pakvietėte išorės veiksmų tarnybą pristatyti mums savo poziciją. Keletą minučių norėčiau skirti dėrybiniam procesui. Iki šiol vyko septyni plenariniai posėdžiai, paskutinysis Liepa, atsiprašau, šeši pasitaiso kalbėtojas, septintasis vyks spalio mėnesį. Manau, gerai judame į priekį daugelėje sričių. Be abejo, lieka daug atvirų klausimų, kurie yra arba ypatingi Gruzijai, arba klausimai, su, kuriuos sudėtinga spręsti su visais partneriais apskritai. Tačiau judame į priekį. Taip pat pažymėsiu, kad užmeskėme santykius ir apsikeitėme nuomonėmis su pranešėjais. Dar iki vasaros atostogų tikiuosi tai padėjo jums rinkti pranešimą. Taip pat rugsėjo pradžioje mes susipažinome su pranešimo projektu. Gal, jeigu leisite, keletą pastabų ir komentarų dėl to, ką pasakė gerbiami parlamento nariai. Pirmiausia, reformų klausimas. Manau, visi sutarėme su tuo. Gruzija padarė labai esminių reformų, padarėte greitai. Tačiau tai nereiškia, jog viskas atlikta. Ypač buvo atkriptas dėmesys į du bendro pobūdžio klausimus pažangos ataskaitoje paskeltoje anksčiau šiais metais. Pirmiausiai demokratijos konsolidavimas bei būtinybė sukurti tolerantišką ir pluralistinę politinę kultūrą, o kita problema - teisingumo sistema. Tai susiję su klausimais, kuriuos minėjo parlamento nariai, turiuomenį žiniasklaidą. Mes tą taip pat pabrėžėme. Be jokių abejonių bandome klausimus kelti per dėrybas, per e, pokalbius su Gruzijos pareigūnais. Kitas klausimas, e, kurį norėčiau aptarti, politinis dialogas ir bendradarbiavimas. Čia jūs pateikėte tam tikrų rekomendacijų. Pirmiausia, nuorodos į 49 sutarties straipsnį. Tai yra akivaizdu iš jūsų pranešimo. Čia du dalykus norėčiau pasakyti. Asociacijos susitarimai, dėl kurių derėme su savo partneriais, kaip tokie, tikrai nenulėmė jokių būsimųjų santykių su ES nenulėmė politinės ekonominės integracijos. Todėl derintis dėl panašaus pobūdžio susitarimų reikia vadovautis tam tikromis paralelėmis, kogi tikėsi mūsų partneriai iš šių dėrybų. Taigi nepamirškime partnerių lūkesčių. Toliau dėl separatistinio Abhazijos ir Pietų Osetijos regionų. Pirmiausia, norėčiau pažymėti, es nekarta pabrėžė būtinybę gerbti Gruzijos teritorinį integralumą. Tai yra mūsų strategijos pagrindas sprendžiant šių regionų problemą. Pažymėsiu, kad mes naudojame labai daug, daug instrumentų Mes turime Ženevos procesą, turime EUM, taip pat turime specialų į ES pasiuntinį, taip pat viduje perkeltų asmenų klausimus gilinamės, apskritai skatiname reformas bei ūkio augimą. Dėl EUEM reiktų pakomentuoti jūsų daromas rekomendacijas – Pažymėsiu, kad kol kas EUEM turėtų dirbti esamų formatų, būtent toliau stebėti situaciją ir e, tą statusą gerbė abiejų pusių administracija. Toliau, kokio požiūrio laikysimės dėl separatistinių regionų, kaipgi reiks kartu užtikrinti valstybės integralumą. Mes neketinama pripažinti šių regionų ir kartu mes turime siekti šis bendradarbiauti, nes kitaip jie taps labai izoliuoti. Manyčiau, kad bendradarbiavimas užtikrins ilgalaikį ir taikų sprendimą. Galiausiai diskusijos Ženevoje. Jūsų pranešime aš aptinku tam tikras specializmo gaidelės dėl jo. Lūkesčiai tikrai neblogai ir iš Ženevos proceso tikimės tikrai nemažai. Iki šiol tai vienintelis e, formatas, kuomet visos suinteresuotosios pusės susėda prie vieno stalo. Taigi procesas yra labai svarbus ir mes remiame jo tasą. Dabar teisingumas ir vidaus saugumas, tai yra reformų proceso dalis, bet reiktų kalbėti apie vizų supaprastinimą ir redmisijos susitarimą, kuris šiuo metu įgyvendinamas Gruzijoje. Mūsų nuomonė prieš imdamėsi e, papildomų žingsnių, prieš gilindami jį, stiprindami mobilumą, vis dėlto turėsime pažiūrėti, kasgi vyko po sustarimo praėjus vieneriems metams, reikės peržiūrėti, kaipgi jis vykdomas. Ir galiausiai dėl laisvo, laisvosios priekybos susitarimo, tai yra labai svarbi asociacijos susitarimo dalis. Maničiau, Šiuo metu mes baigiame parengiamuosius veiksmus. Susitarėme su Gruzijos pareigūnais dėl labai aiškaus veiksmų plano. Jų įgyvendinimo detalės baigiamos derinti. Kai šis veiksmų planas, veiksmai bus baigti derinti ir komisija pateiks savo teigiamą vertinimą, tuomet galėsime pradėti dėrybas. Kadangi laiko labai mažai, baigsiu savo pasisakymą. Esu taip pat pasirengęs atsakyti į visus klausimus. Ačiū. Dėkuoju, daktarui Kerė. Žaliųjų šešėlinė pranešėja, panė Lunečiek. Ačiū, panė Pirmkirė, atsiprašau, kad kiek pavėlavau. Dėkuoju. E, pirmiausia, norėčiau padėkoti pono Lyzek už jo parengtą tekstą. Ir jums leidus norėčiau taip pat paminėti keliais klausimus, kurie kelia mums susirūpinimą. Aš manau, kad mes turime įvertinti visus šios problemos aspektus. Pranešime kalbama apie asociacijos sustarimą tarp Gruzijos ir Europos Sąjungos. Kiek jei aš gerai prisimenu, konfliktas Rusijoje yra paminėtas keturis kartus šiame dokumente. Aš nenoriu sudaryti įspūdžių, kad aš noriu kritikuoti tokią nuostatą, bet manau, kad reikėtų pakeisti formuluotę taip, kad mes galėtume leisti ES misijai okupuotose teritorijose geriau bendradarbiauti su vietos žmonėmis, teikiant jiems pagalbą. Todėl aš pateiksiu e, pakeitimus šiuo klausimu. Bet to yra viena, vienas punktas, kuriame jūs kalbate apie e, Gruzijos konstruktyvaus vienašališkumo politiką ir sakote, kad jūs jai pritarėte, taip pat jūs paminėjote pono Sakašvilį kalbą, kuris jis pasakė šiame parlamente praeitais metais. Ir manau, kad Reikėtų paminėti ir neagresyviaus laikysenos paktą, kuris buvo pasiūlytas Rusijos ir Gruzija niekuomet nenorėjo jam pritarti. Aš manau, kad reikėtų paminėti šį paktą. Laisvosios priekybos susitarimas. Mes manome, kad reikėtų įvertinti šio susitarimo poveikį socialiniai ir ekologiniai aplinkai prieš pradedant jį gyveninti, nes mes žinome iš savo patirties, kad labai dažnai tokie susitarimai sukelia nemažai socialinių ir ekologinių problemų. Taigi norėjau paminėti šios tų klausimus ir tikiuosi, kad mes sugebėsime susitarti dėl jūsų jumis. Dėkoju ponai Liūnečik, o dabar baigiamam žodžiu suteiksiu žodį pranešėjai ponui Lizek. Podziękować serdecznie za wszystkie uwagi ze strony sprawozdawców cieni. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už jų pastabas. Dėkoju ir išorės veiksmų tarnybai. Kaip jau minėjau, esu atviras e, visoms pastaboms ir nebejoju, kad sugebėsime susitarti visais klausimais. Terminė. Dėkoju ponui Lyzek. Pakeitimus galime pateikti iki 12 valandos rugsėjo 28 dienos. O dabar, kaip ir buvo numatyta, galime pereiti prie kaiminystės politikos persvarstymo. Ir pirmasis mūsų kalbėtojas bus ponas Brokas, jis kalbės apie kaiminystės politikos pietų dimensiją ir jis vadovauja ponui David, kuris negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Eh, micro, please. Micro. Oh, God. Now it's better? Ähm, äh, Man teko garbė atstovauti poną David ir padaryti įžangą į bendrąją Europos kaiminystės politiką bei susikoncentruoti ties pietinėmis šalėmis. Manau, kaiminystės politiką reikia perfokusuoti tuo pat metu užtikrinti, kad komisijos ir vyriausiosios įgaliotinės bendrasis komunikatas būtų nepamirštas, būtent naujas požiūris į kaiminystės politiką. Būtent ieškoma naujų kelių. Akivaizdu, kad po arabų pavasario jog reikia daryti daugiau. Pirmiausia, turime išspręsti finansinius klausimus, turime užtikrinti, kad kaiminystės politika, atsižvelgiant į biudžetinius sunkumus atsiradusius dėlės, nenukentėtų, nebūtų sumažinta. Mums labai svarbu, kad kaiminės šalis būtų demokratinės ir stabilios. Pietų partnerystė tai daugiausia Šiaurės Afrikos valstybės neretai sugebėjo užtikrinti taikę revoliuciją, laisvė ir geresnis gyvenimas. Tai tie patys šūkiai, kuriuos girdėjome prieš 20 metų rytų Europoje. Turime bendradarbiauti taip, kad skatintume saugumą, demokratiją, ūkio augimą. Reikia investuoti į tai, skirti lėšų Gerai, kad ketinamas sukurti Europos demokratizavimo pietums fondas ir panašus e, mechanizmai yra sveikinti. Tačiau e, kai kurie finansiniai planai nedžiugina ir tai, kad liko nepanaudotas vienas milijardas eurų, mūsų tikrai negali džiuginti, reiktų lėšas skirti demokratijai skatinti ir tą daryti ne per vyriausybės. Nepaisant e, visų mūsų susitarimų, tas nevyksta. Manyčiau, kad reiktų ieškoti naujų būdų skatinti demokratizaciją, remti pilietinės visuomenės. Tai bus daug sėkmingiau. Antra, svarbu ir tai, kad šioms šalims aiškiai parodytumėme, kad stipriai remiame jų demokratijos plėtrą. Taip pat reikia padėti įtvirtinti demokratinius procesus, demokratinės institucijas. Čia reikia mm, daugiau dėmesio skirti. Daug yra svarbių klausimų pranešime išskiriu tik pačius svarbiausius, tokius kaip migracija, reikia politiškai spręsti šią problemą. Turime užtikrinti sinergiją tarp Europos išorės ir vidaus politikos. Ji būtina, kad Europos viduržėmė jūros ūkinėje erdvėje padarytumėme reikalingą pažangą. Svarbu ir tai, kad mano minėta ūkio erdvė būtų taip organizuota, kad nebūtų galvojama tik apie tradicinius priekybos kelius, į tas šalis ar į Europą, tai daugiausia grindžiama senaisiais koloniniais santykiais. Reikia užtikrinti, kad šios šalis ir tarpusavėje prekiautų daug aktyviau. Reikia taikyti įvairias lengvatas, stiprinti infrastruktūrą tarp šių šalių, organizuoti priekybą būtent tarp šių šalių, nes priekyba užtikrina augimą. Augimas regione įmanomas tik tuomet, jeigu šalyse bus e, prekiaujama, jeigu bus vystomas verslas. Akivaizdu, kad mes turime to siekti, tai užtikrins geresnės taikos galimybės. Taip pat regioninių konfliktų sprendimas dvišalių lygmenių yra labai svarbus pietų partnerystiai. Mėly kolegos, kadangi tik atstovauju savo kolegą, pažymėsiu, kad pateiktas pranešimas yra tikrai geras, judama teisinga kryptimi. Bei Pažymėsiu, kad ponas David nuoširdžiai atsižvelgs į jūsų argumentus, pasisakymus, o pakeitimus, kurias galima teikti iki spalio pradžios, nerandu tikslios datos, iki spalio 7-osios, taigi be jokių abejonių jis atsižvelgs į jūsų pateiktus pakeitimus. Tokiu būdu bus parengtas pranešimas, sulauksintis plataus palaikymo ir reikia veiksmingesnės politikos ir aš norėčiau dar kai ką pridurti. Aš e, piktinausi savo paskutinės kelionės į Egiptą metu, kad finansuojami projektai ir 60-70 procentų visų pinigų išleidžiama įvairiausiams tyrimams, analizėms. Atrodo, kad projektai vykdomi, tačiau dažniausiai parengiamas kažkoks popieriukas, kuris jokios naudos neduoda. Mes turime gyvendinti projektus vietose, o ne padėti uždirbti įvairiems tyrimų centrams Europoje. Todėl reiktų įpareigoti komisiją daugiau lėšų skirti praktinių projektų įgyvendinimui, o ne kažkokiems tušiems tyrimams. Nord avrebbe dovuto parlarci l'onorevole. Dėkuoju, panui Brokui. Ponas Šyvės turėtų pristatyti mums kitą kognisis politikos matmenį, tačiau jo nėra salėje. Ar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Ar kas nors norėtų sureaguoti į tai, apie ką kalbėjo panas Brokas? Laiko turime nedaug. Ponas Milen Montos. Eh, gracias, presidente. Yo eh, lamento haber llegado un poco. Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau, kad kiek pavėlavau, kiek supratau. Mes turėjome pradėti svarstyti šį klausimą apie 12 valandą, bet panašu, kad jūs nusprendėte pankstinti jo svarstymo laiką. Taigi, ponas Brokas ką tik išdėstė savo nuomonę ir iš esmės aš pritariu tam, ką jis sakė. Kaip kolega ir minėjo, ar bent iš to, ką aš girdėjau šioje salėje, mes iš tikrųjų žengėme teisingų kelių. Deja, neturėjau laiko išsamei susipažinti su šiuo pranešimu, bet vis dėlto norėčiau užsakyti kelias e, įžanginės pastabas apie tai, kas mane nustebino, kai aš pradėjau skaityti šį pranešimą. Ypač tai pasakytina apie pietų Europos šalis. Aš manau, kad mes turime sustiprinti pagalbą šiam regionui ir net kalbama apie tai, kad būtina sukurti ir ES e, ir. Uh, mūsų pietinės kaiminystės šalių sąjungą. Na, aš manau, kad tai yra labai ambicingas tikslas. Ir turime kalbėti apie konkrečius projektus ir, ir tai yra gera, gera mintis, neturėtume jos apleisti. Toliau, asociacijos susitarimai. 13 punktas. Kiek aš suprantu, jūs turite galvoje priekybą. Uh, Aš manau, kad mes turime paminėti ir paslaugas, kitaip tariant, turime e, sakyti priekybą ir paslaugos. Aš manau, kad nereikėtų laikytis tokio e, riboto požiūrio į priekybą. Reikia, nereikia jo suvokti, kad tik tai prekių mainus. Turime kalbėti ir apie paslaugų sektorių. Toliau reformos, be abejo, ES turėtų paremti visas pastangas vykdyti reformas, bendraus e, vidaus rinka, taip, tai irgi yra labai geros mintis išsakytos. Mes turime daryti viską, kad mūsų verslas galėtų aktyviau dirbti pietų regione. Ir dar viena pastaba, ponė pirmininkė, jums leidus, aš žinau, kad laiko turime labai mažai. Judumas yra net atskiras skyrius skirtas judumui. ES be abejo turėtų kreipti daugiau dėmesio e, į jaunimą, migraciją. Kalbame apie migracijos srautus. Be abejo, jeigu norime e, valdyti šiuos srautus, turime bendradarbiauti su trečiomis šalimis. Be jų nieko nesugebėsime padaryti. Mes negalėsime vieną iš ES vienašališkai to daryti. Turime bendradarbiauti su tomis šalimis, iš kurių atvyksta migrantai. Šios šalis taip pat turėtų prisimti joms tenkančią atsakomybę. Readmisijos susitarimai taip pat turėtų susilaukti aktyvesnio mūsų dėmesio. Ačiū, o dabar jau atėjo į salę ponas Šviesas, kuris pakalbės apie šiaurinį aspektą. Kaip visi žinome, ir kaip tikiuosi jūs visi žinote, šis pranešimas yra tik vienas iš daugelio kaiminystės, peržymos kaiminystės politikos dokumentų. Aš nesiplėsiu ir pakalbėsiu apie išvadas. Nes šiuo pranešimu visa peržiūra turi tarsi baigtis ir vyks labai svarbus įvykis, kuriame mes dalyvausime. E, rytų partnerystės viršūnių susitikimas Varš Varšuvoje 29 dieną ir mes tikimės, kad e, bus pateiktos išvados, kurios praturtins mūsų pranešimo tekstą. Norėčiau paminėti tris klausimus, kurie yra labai svarbus ir ir kurie e, kuria papildomą vertę kitų pranešimų. Atšilgiu pirmiausia, e, pranešimas labai tampriai susijęs su komisijos komunikatu. Labai aiškiai yra išdėstyti visi naujų, naujo požiūrio kaiminėsis politiko elementai. Komisijos taip pat labai išryškina. Antras dalykas tai yra įtraukta į pranešimo struktūrą. Mes norime užtikrinti sanglaudą tarp rytų ir pietų aišku yra tai, kad nebus dviejų atskirų pranešimų, o bus tik vienas, kuriame bus kalbama ir apie rytų, ir apie pietų aspektą kaiminystės politikoje. Dar Yra kitų dalykų, kuriuos galima pasmulkinti, kaip, punk kaip punktus išskirti. E, kitaip tariant, principas daugiau už daugiau arba konkretus vertinimai. Jie yra išdėstyti kaip reikalavimai, juos turi patvirtinti mūsų partneriai ir patys savo sukurti scenarių, kaip uh, gyvenins toliau atitinkamas politikos e, kryptis, o ES galės e, vertinti jų pažangą pagal tuos numatytus punktus. Vienas iš klausimų turėtų būti ypatingai akcentuojamas. Tai yra mobilumas. Kitaip tariant, kalbam apie taisyklės vizų režimui. Mūsų ketinimas yra atsisakyti kada nors ateityje vizų ir tai politinė prasme yra nepaprastai svarbus elementas, tai labai svarbus stiprinant ES įvaizdį tose šalise, kurios dalyvauja kaiminysės politikoje. Baigdamas pasakysiu, kad vienas klausimas sukels daug prieštaravimų. Jau žiūriu į poną Broką ir tikiu, mm, manau, kad argumentas bus labai įdomus. Tai yra klausimas, ar į dokumentą įtraukti ar neįtraukti narystės klausimą. Kol kas mes neapsisprendėme dėl šio dalyko. Ačiū. Toliau ponas Šolts, šešėlinis panešės. ein, ein U statt einem O, also Schulz. E, ponas Šulcas, ne ponas Šolcas, bet nieko tokio. Tiesiog e, tokia rašyba, bet nieko tokio. Tikrai noriu pasidžiaugti, kad yra labai geras struktūruotas pranešimas, daug gerų dalykų, ypač dėl žmogaus teisių, judama tą kryptimi, kur kurią aistringai palaiko Europos parlamentas. Kurgi dar reiktų daugiau aiškumo ir mes jo net reikalautumėme, būtent kas lypėsi už šito demokratijos fondo, ką jis darys, kaip bus finansuojamas, kokiu uždavinių gaus, koks uždavinių spektras bus fondui patikėtas. Tas pats pasakytina ir apie išorės veiksmų tarnybą, kiekgi ši tarnyba ateityje dalyvaus tarpininkaujant konfliktų sprendime, ypač turiuomenyje Baltarusiją, kur didėja įtampa po prezidento rinkimų Rytų partnerystės e, viršūnių sutikimas Varšuvoje bus ypatinga proga apie tai padiskutuoti, taip pat padnestrės konfliktas, kaipgi išorės veiksmų tarnyba atstovaus Europos Sąjungą šiame mm, formate. Mums taip pat svarbu stiprinti pilietinę visuomenę. E, puikiai funkcionavo ES rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumas, vienintelė vieta, kur dalyvauja ir Baltarusija, dešimt Baltarusijos atstovų e, e, bendrabant parlament Tams e, nedalyvauja, nes Baltarusijos parlamentas nėra demokratiškai išrinktas, tikiuosi, kad tai netrukus pasikeis. Taigi, kaipgi mes galime palaikyti pilietinės visuomenės plėtrą. Norėčiau pakartoti pasiūlymą. Mums reikia centrinio biuro, kuris e, koordinuotų pilietinio forumo veiklą, jis turėtų būti įsikūręs Briuselyje bei padėti stiprėti pilietiniai visuomeniai. E- Ačiū ponė Šulc. Ponas Panceri. Grazie. Io intervengo sulla parte sud della politica di vicinato. Dėkui. Norėčiau pakomentuoti iškilmingesnę kaiminysės politikos pusę. Atsiprašau, pietinė pietinį aspektą. Ir dabar matome, kad padėtis nėra nusistovėjusi, reikia rasti priemonės. Manau, kaiminystės priemonė gali būti lankstesnė, negu kad buvo įsivaizduojama. Principas daugiau už daugiau numatytas, mes Taip pat turime e, galvoti, kaip tos šalis, kurios patenka į kaiminysės politiką, žengtų toliau link e, demokratijos. E, reikia galvoti apie rinkas, mobilumą, pinigus. Reikia nustatyti prioritetus. Ir mes turime galvoti, kaip susijęti mūsų reikalavimus su poreikiais vietoje realistiškai juos pagrysti ir tai turi labiau atsispindėti pranešime. Reikia pasižiūrėti, kokia yra realybė viduržėmio jūros regione. Pasižiūrėkime į Tunisą. Tai yra šalis, kurioje gali tikrai įvykti realūs pokyčiai. Savo kaiminystės politiką mes turėtume būti tarsi dosnesni E, mes turėtume galvoti ir apie finansinės priemonės ir e, turėtume galvoti, kad nu, mūsų nustatomos sąlygos e, gali būti palankios visoms šalims, kuriuose pasireiškia arabų pavasaris ir galvoti, kaip pavasario galimybės paversti kažkuo kitu. Dabar ponė Lochbiller. Ačiū ponė pirmininkė paprašiau žodžio, nors mūsų frakcija ponė Flotr yra atsakinga ir e, ypač pietų partnerystė yra jos darbos rytis, bet ji šiuo metu vieši Libijoje, todėl negali dalyvauti mūsų po, e, posėdėje. Mane ypač domina judumo užtikrinimas viduržmių jūros regione. Dar priminsiu, kad praėjusią savaitę Strasbūre patvirtinome naujuosius Frontexo įgaliojimus. Akivaizdu, jog situacija keisis. Turime daugiau galvoti apie būsimąją ES išorės sienų politiką. Toliau unikali atskirų šalių situacija. Taip, bet iš principo visur reikia stiprinti teisingumo ir saugumo struktūras šiuose šalyse. Ačiū. Dėkuoju poniai Lochbiller, o dabar Ramiro Lopes. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau sudalyvauti šioje diskusijoje ir beje ketinu pateikti pakeitimų. Šis nauja, naujai suaktyvintas, aktyvesnis procesas, mūsų bendarbiavimo procesas su kaimynėmis šalimis. Jis be abejo yra kur kas aktyvesnis nei tas, kuris vyko anksčiau. Viduržymį jūros regione šiuo metu labai reikalingi yra readmisijos ir kiti susitarimai, kurie leistų mums kontroliuoti migrantų ir prieglapšio prašytojų srautus. Turėsime dėrėtis dėl visų šių susitarimų su mūsų partneriais Turėsime kalbėti ir apie tai, jog būtina gerinti yra gyvenimo kokybę jų šalise. Turime pakeisti anksčiau turėtą poziciją. Be to reikėtų geriau koordinuoti mūsų veiksmus. Aš norėčiau pateikti pakeitimą šiam pranešimui ir jame norėčiau pabrėžti, kad mes turime stiprinti bendradarbiavimą decentralizuotai, turime geriau bendradarbiauti su vietos valdžios atstovais, pavyzdžiui, su savivaldybėmis. Žinome, kad anksčiau bendradarbiauti šiosiomis institucijomis nebuvo lengva, bet dabar, kai turime išorės veiksmų tarnybą, kai e, turime daugiau galių kontroliuodami mūsų turimus išteklius, turime reikalauti, kad būtų kur kas geriau ir aktyviau bendradarbiavimas su vietos valdžios institucijomis. Tik tai taip galėsime pasiekti pažangos jei mes norime e, pažangos siekiant e, miestų ir regionų vystimuose. Būtina gerinti gyvenimo kokybę e, šalise. Ir šis bendradarbiavimas turėtų būti pagrystas nedidelių projektų įgyvendinimu. Dėkoju. Dėkoju. Toliau kalbės ponė Lunačiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie abiejų kolegų iš žaliųjų. Iš principo pasakysiu, pranešimas yra tikrai puikiai struktūruotas, yra išskiriami svarbiausi naujosios kaiminystės politikos aspektais, santykis tarp partnerių, bet ne tik norėti stiprinti vyriausybę, bet ir noras stiprinti pilietinę visuomenę kaip teisingai pažymė ponas Šulc, reikėtų Briuselyje biuro, kuris, e, kuriame įsikurtų pilietinės visuomenės forumas, koordinuosiantis pilietinės visuomenės plėtrą, bei atliktų teigiamą lobistinę veiklą. Ta jis darytų tiek Briuselėje, tiek mūsų šalyse partnerėse. Aštuntoji dalis Mes žalieji čia reikalausime, kad ne tik galėtų būti atliktas kasmetinis žmogaus teisų padėties įvertinimas, bet turėtų būti, tikrai reikia angliško žodelio should, kad turi kasmet būti toks įvertinimas atliktas. Negalime pasitikėti tiesiog galimybę, bus ar nebus, tai mūsų netenkina. Kalbant apie laisvąją prekybą, Priešingai nei kolega Mianmon laikausi nuomonės, kad bent jau ilgą laiką turėtumėme laikytis ne asimetrinio santykio. Negalima lyginti ES ūkio ir šių valstybių ekonomikų ir abi pusės pastatyti ant vieno laiptelio tikrai neįmanoma ilgalaikėje perspektyvoje, tai kenks mm, kaimininių valstybių ekonomikoms. Ačiū. Grazie, onorevole eh, Lunaček. Eh, non ho altri colleghi. Ačiū, poniai Lunaček. Daugiau pasisakyti niekas neužsirašė. Ar norėtų pasisakyti išorės veiksmų tarnybos atstovai? Jeigu taip, tai mes jūsų išklausysime. O jeigu ne, tai suteiksiu vėl žodį paskutiniams pastebėjimams pranešėjams ponas Brokas ir paskui ponas e, Sigeč. Ačiū, ponė pirmininkė. Be abejo, perduosiu o, pasiūlymus o, ponui Davids. Be abejo, ir ponas Sivets per pasikalbėjus su ponu Davės, nes pateikti pasiūlymai aktualūs abiems pranešimo dalims. O pono Šulc klausimas dėl fondo. Aš su komisaru File apie tai kalbėjau ir jam tai rūpi, bei Lenkijos urmo vadovas Sikorskis tuo susidomėjęs Aišku, fondo įdėgymas užtrunka, juristiniai formalumai netliekame per naktį. Tačiau turime aiškiai pasakyti, kad iki to laiko, kol tas fondas ir formas atsiras, dabartinis žmogaus teisų instrumentas e, turėtų būti daug lankščiau naudojamas demokratijos ir pilietinės visuomenės e, stiprinimui. To dabar nėra. Reiktų kažkokio laikino tarpino sprendimo, kaip demokratinės stiprinimo fondas, reiktų reikalaukti iš komisijos nesėdėti susidėjus rankų, o dirbti dėl narystės, kaip sakė ponas Syvėts. E, tai tikrai aktualus klausimas. Iki šiol buvome susitaro dėl tam tikros formulės, jos neturėtume e, atsisakyti. Tikrai neginčytina, kad rytų partnerystėms šalims galioja 49 straipsnis. Tai yra akivaizdu. Nesvarbu, ar norima narystės, ar nenorimas, yra teisė pateikti prašymą. Ir ta teisė neturėtų būti nuneikta. O galiausia mes e, esame susitarę dėl europinės perspektyvos. Tai yra kompromisinis sprendimas, tai susiję su asociacijos sutarimais, su laisvos priekybos susitarimais. Mes žengdami tokiu keliu akivaizdžiai stipriname tarpusavio santykius, manyčiau, Nereiktų pažadinti tušių lūkesčių, kad kai, kai kurių sprendimų galime tikėtis labai greitai. Tačiau iš kitos pusės mm, neturėtumėme manyti, kad narystė tai yra automatinis ir savame suprantamas rezultatas. Nereiktų užbėgti už akių, reikia sprendimų, kurie iškart padeda valstybių piliečiams, padeda gerinti jų gyvenimą. Reikia sprendimų, kurie gerina ekonominį, socialinį gyvenimą. Tai svarbiausia piliečiam, tą regime per savo keliones. Tas kompromisas jau buvo pasiektas ir nereiktų kiekvieną progą bandyti jo kvestionuoti. Ačiū. Allora, mi mh, mm, viene detto, sì, l'ho visto arrivare, un attimo, onorevole Sivic, c'è prima di... Ačiū. Pone Šviecai, tuoj suteiksiu Jums žodį. Bet dabar e, vienas pastebėjimas. Ponas Daf yra nuomonės referentas konstitucinių reikalų komitete. Jis ką tik atvyko, suteiksiu žodį jam, o paskui Jums, ponė Šviecai. Pone Daf, E, labai ačiū pirmininkė ir atsiprašau, kad negalėjau anksčiau ateiti, nes turėjau kitų reikalų. Aš rengiu nuomonę konstitucinių reikalų komitete. Ir manau, kad mūsų komitetas išreikš porą pastebėjimų. Pirmiausia, dėl Viduržėmio jūros sąjungos nepaprastai svarbu labai kritišką požiūrį reikšti į šį darinį, kritiškai žiūrėti į tai. Viduržėmė jūros sąjunga buvo įkurta žmonių, kurie nesupranta iki galo Europos sąjungos esmės ir taip pat e, nesuvokia, koks yra tas viduržėmio jūros regionas institucinė prasme. Ir E, matome, kad ši e, viduržėmio jūros sąjunga nesukuria ES politikai papildomos vertės, kokios norėtume. Dėl to e, reikia labai kritiškai žiūrėti į šį čia sąjungą. Ir taip pat reikia siekti, kad e, tai būtų pavaldu Catherine Ashton ir išorės veiksmų tarnybai. Mes ketiname pradėti įgyveninti reformas ir reikia galvoti apie ilgesnę perspektyvą. Tam reikia keisti sutartį. Bet E, kyla klausimas ir dėl 49 straipsnio. Reikia, kad ir mūsų e, užsienio reikalų komitetas pareikštų labai tvirtą nuomonę dėl to. Gali būti, kad Konstitucinio reikalų komitetas taip pat uh, pateiks pasiūlymų dėl sutarties pakeitimų ateityje. Ir bus numatyta tokia kategorija kaip asociatyvinė narystė ES. E, bus numatyta trys valstybių grupės. Pirmiausiai, valstybės, kurios negali įstoti į ES dėl to, kad jos nėra Europoje. Antra kategorija - valstybės kurios pasirenka nestoti į ES, nors iš principo galėtų. Ir trečia kategorija - tos, kurios bando jungtis, tačiau netenkina narystės kriterijų. Manau, kad ateityje neišvengsime tokio tipo institucinių diskusijų. Nemanau, kad e, gausybė pragmatiškų laikinų ryšių regioninių daugiašalių aspektų. E, išliks tokie, kaip dabar yra pagal kaiminystės politikos principus. Reikia galvoti apie patikimą sistemą ilgalaikiai stabiliai kaiminystės partnerystiai. Bet aš pateiksiu mūsų komiteto nuomonę jums, kad galėtumėte įsigilinti į ją. E, pateiksiu, kai tik tai komitetas ją patvirtins. Ačiū. E, Dėkui. Dėkoju ponui Dav. Dabar e, šiaurinės partnerystės pranešėjas ponas Šviecas. Dėkui pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie e, pasidžiaugė darbu, nors dar jis ir nebaigtas. Manau, kad tai yra pagrindas geras tolesniems aptarimams, galima jį ir tobulinti. Aš labai atidžiai žiūrėsiu visus pasiūlymus, pakeitimus. Šios, šios dienos diskusijos matome, kad nėra labai rimtų nesutarimų. Mes visi norime pagerinti politiką, kuri dabar pasiekė etapą, kai galime jau galvoti apie ateitį. Porą dalykų noriu paminėti. Jūs visi žinote, kad Viskas, kas yra susijęs su taip vadinama narystė, yra surašyta 14 pranešimo punkte. Pateikiama formuluotė, kuri labai atitinka pono Broko žodžius ir aš labai to džiaugiuosi. Antras pastebėjimas. Europos demokratijos fondas tai yra nauja struktūra, kurios net nėra pranešime, tačiau buvo minima e, Lenkijos užsienio reikalų ministro ši mintis, kol kas dar e, mintis ir idėja kristalizuojasi. Tekste sakoma apie netiesiogiai apie tekstą kalbama, bet kalbama apie tai, kad e, sakoma, kad kažkokia struktūra būtų vertinga tik tada, jeigu ji sukurtų papildomą vertę. Tokiu atveju reikia skirti ir papildomų lėšų ir tai pasiteisintų. Bet jeigu bus galvojama tik tai apie kokią nors biurokratinę mašiną, e, kuri nieko absoliučiai, e, ne, jokio vaidmens nesuvaidins, tai ir galbūt nereikia tokio fondo. Dėl to, ką pasakė ką tik tai ponas Def. Dėl poreikio numatyti sutarties pagrindą asocijuojant partnerius su ES. Tai yra nauja mintis ir aš nesu pasirengęs dabar vertinti, tos minties, dabar nematau nieko raštu, taigi negaliu kol kas pareikšti savo nuomonės. Tačiau jeigu pradėsime vėl sutarties keitimo procedūrą, tam, kad tos e, trys šalių grupės būtų asocijuojamos kažkaip su ES, tai pavyzdžiui, šalis, kurios negali, nenori jungtis prie ES tai labai rizikinga. Rizikinga keisti sutartį. Kadangi kilo jau problemų anksčiau bandant tą padaryti, bet aišku, galima kalbėti apie tam tikras asociacijos galimybės, bet kai kurios šalys neturi jokių galimybių įstoti, o šalis, kurios ne gali įstoti, galbūt bus nepatenkintos, kad e, apie tai kalbama sutartyje. Aš dabar e, sieksiu parengti galutinį projekto variantą ir galbūt kai kurios mintys iš to, ką sakė ponas Daf, atsispindės ir e, tame tekste. Dėkuoju ponui Ševičiui. Pakeitimus galime pateikti iki spalio 7 dienos 12 valandos. O dabar galime pereiti prie penktojo darbo atvarkės punkto. Tai yra prie Europos bendrijos ir Uzbekistano partnerystės ir medarbiavimo susitarimo nuostatų išplėtimo. Pone Kilnilsen, jau seniai sėdė šioje salėje ir dėkoju jai už jos kantrybę. E Deja, turėjome pavėlinti šio klausimo svarstymą ir dabar su, sutikiu ją iš karto žodį. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirminkė, aš norėčiau pasakyti apie šią nuomonę kurioje kalbama apie dvišalę priekybą tekstilės gaminiais. Mes padarėme nemažai pažangos, vyko šešėlinių pranešėjų susitikimas ir aš manau, kad mes tikrai judame kompromiso link. Kaip jūs tikriausiai prisiminate, ponas Brokas paprašė, kad būtų surinktas susitikimas su Centrinės Azijos ekspertais ir šis susitikimas įvyko, jame dalyvavo komisijos AFET, INTA ir DRUA komitetų nariai. Ir e, iš tikrųjų buvo išsakyta daug įdomių minčių ir mes išgirdome nemažai ekspertų, kurie išsakė nemažai rekomendacijų. Turiu priminti Jums, kad mes, mūsų nuomonė yra panaši į komisijos paužiūrį ir aš esu gan optimistiškai uh, nusiteikus. Atsiprašau, mūsų pozicija, mūsų komiteto pozicija yra panaši į INTA komiteto poziciją. Dėkoju, ponė Kil Nilsen. Ir dabar norėčiau suteikti žodį šešėlinė pranešėjai poniai Jėgelį. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti e, ponė pranešėjai Kyl Nilsen ir pasveikinti ją su atliktu darbu. Puikiai bendradarbiavome. Bendradarbiavimo tikslas buvo parengti gerą pranešimą. Pone Kyl Nilsen ir mes pateikėme daug e, pakeitimų 192. Akivaizdu, kad laukia daug darbo apibendrinti juos bei pradinį pranešimo projektą, praturtinti pakeitimais. Manyčiau, kad didžioji dauguma pakeitimų, bent jau mano nuomonė, palaiko pranešimą teigiamai jį įvertina. Aš nežinau, ar reikia apibrėžti, ar mes kalbame apie ES strategiją Centrinės Azijos šalių atžvilgių ar apie e, medvilnę. Aš pradėjau kalbėti apie medvilnę, o ne apie pranešimą dėl Centrinės Azijos strategijos. Sì, in effetti il punto 5 all'ordine del giorno prevede lo stato di attuazione della strategia dell'Unione Europea per l'Asia centrale, quindi... E, tai yra vis tik tai sustarimas e, ir penktas, penktas klausimas. Tai mes kalbame apie pranešimą, o ne apie medvilnį. Taip, kalbėsime dabar apie pranešimą. Penktas punktas. Pone pirmininkė, jeigu mes diskutuojame apie pranešimą, tai būtume logiška, kad ponė Kilnilsen kaip pranešėja pasisakytų prieš mane. Il s'agit donc du rapport euh, concernant la stratégie. Pranešimas dėl ES strategijos e, Centrinės Azijos švarių atžvilgių. Tai yra šis punktas dabar. Dėkuoju poniai Jėgliai, kuri labai aktyviai dirbo mūsų darbe ir pateikė nemažai pasiūlymų. Jos pasiūlymai labai sustiprino tekstą, Taip pat ponas Suvoboda, ponia Kopa ir kiti kolegos pateikė savo minčių ir pasiūlymų. Šiandieną norėčiau pasakyti tai, kad tekste, pranešimo projekte, rengdami jį, nutarėme laikytis ankstesnio pranešimo 2007 metų strategijos. Mes manome, kad labai svarbu yra pranešime numatyti dalį, e, kuri atspindėtų skirtingą požiūrį taikomą skirtingoms Centrinės Azijos valstybėms. E, pareigūnai skirtingų šalių, taip pat įvairių organizacijų atstovai, nevyriausybinio organizacijų atstovai e, pabrėžė, kad būtina išlaikyti tokį požiūrį ir pritaikyti mūsų pagalbos programas ir kitas priemonės kiekvienai šaliai priklausomai nuo jos specifikos. Ir labai svarbu e, išorės veiksmų veiksmų tarnybai pasiūsti signalą dėl mūsų požiūrio į kiekvieną konkrečią atskirą šalį. Dar tarp mūsų yra šiek tiek problemų neišspręstų su kai kuriais kolegomis, e, bandome išsiaiškinti šį dalyką iki galo, būtent dėl tos dalies, kad viena pranešimo dalis bus skirta kiekvienai konkrečiai atskirai E, dalį. Aišku, yra ir regioninis požiūris, e, kuris turi labai svarbius konkrečius tikslus. Antras dalykas, kurį norėčiau šiandieną paminėti, yra toks. Norėčiau pabrėžti saugumo klausimą. Saugumas Centrinėje Azijoje tai yra e, klausimas, kuris susijęs su saugumu ir režimais esančiais ten vietoje. Reikia kalbėti apie e, asmenų saugumą, taip pat apie tai, kad saugumas turi būti užtikrinamas visuomenės labui. Tai labai labai svarbi mūsų pranešimo dalis, mūsų veiksmai, mūsų programos turi būti skirtos tam, tai turi būti pagrindinis akcentas. Reikia kalbėti apie taip pat Europos e, Sąjungos e, buvimą tame regione ir mes tą galime padaryti per tas e, programas ir priemonės. Reikėtų laikytis tokių esminių dalykų, man atrodo, kad yra svarbiausi pranešime ir dabar manau, kad pasakys kolegė, tikriausiai ji turės ką pasakyti, o kitą savaitę vyks posėdis ir mes e, bandysime jau apibendrinti savo darbus. Ačiū. Dėkuoju mūsų pranešėjai, o dabar žodis sutikėmės ponė Jėglė. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai nėra paprasta atskirti šios du klausimus, jie labai susiję. Dar kartą dėkoju poniai Kil Nilsen. Tikra tiesa 192 pakeitimai yra daug, reikia rasti bendrą poziciją, tačiau jau kaip minėjau, daugelis pakeitimų praturtina patį pranešimą kartu susėdę nebejotinai viską išspręsime. Centrinės Azijos ir ES bendradarbiavimo svarba daugelėje pakeitimų yra pabrėžiama. Man tas taip pat labai svarbu. Centrinė Azija yra tarp Rusijos, tarp Kinijos. Centrinė Azija Regiono valstybės žvelgia į es, žvelgia į mus, į Europos parlamentą, ypač e, regiono gyventojai mm, žiūri į mus. Nepamirškime to. Savo frakcijos vardu norėčiau pažymėti, kad e, žmogaus teisės tos teisės ir galimybės, tai yra tai, ką mes vadiname demokratijos stiprinimu, turi būti įgyvendinta ir to turime reikalauti. Mes taip pat suvoksime, kad be sėkmingos ekonominės partnerystės bus sunku sukurti e, geras gyvenimo sąlygas regiono gyventojams, užtikrinti mm, jiems e, demokratinę ateitį. Mūsų nuomonė ūkio ir demokratijos klausimai turi būti nagrinėjami paraleliai. Tuo pat metu reikia diferencijuoti ekonominius santykius. Neturėtume sudaryti įspūdžio, kad mums rūpi tik tų šalių naudingieji ištekliai. Reikia parodyti, kad mums rūpi žmonės. Reikia parodyti, kad išorė, užsienio atsiprašau investicijos e, gali pasiekti ir šių šalių gamintojus, pramonę kalbant apie Turkmeniją, Kazahstaną. Aš išskiriu keletą pakeitimų, kalbant e, bendrai apie Centrinę Aziją, reikia regiono valstybės traktuoti kaip lygias partnerės reiktų bandyti išlysti iš savo kultūrinio keuto, Reikia gerbti jų patirtį, jų kultūrą, suvokti, kad jų istorinė patirtis, jų tradicijos yra kitokios. Nemažai sunkumų bus galima išspręsti tarp tik regioninio bendradarbiavimo pagalba, reikia raginti vyriausybės migracijos, sienos apsaugos klausimams skirti ypatingą dėmesį, kalbėti ne tik apie energetiką, pabrėžti turime vyriausybėms, jog reikalaujame greitesnių reformų, didesnės politinės valios. Taip pat turime užtikrinti, kad ES atstovybės Centrinėje Azijoje nebūtų tik e, popierių, popierinės institucijos, bet e, dirbtų, rimtai dirbtų, uh, atsakytų į turimus lūkesčius, reiktų stiprinti bendradarbiavimą tarp EP ir Vidurio Azijos parlamentų, stiprinti pačių parlamentų, parlamentarų pokalbius, tai tikrai padės gerinti situaciją. Taip pat reikia parlamentus įtraukti į žmogaus teisų dialogus. Jie vyksta ir kaip mano patirtis rodo, pažanga tikrai didelė, nors nesakytų klausimų lieka daug. Ačiū ponė Kilnilsen už diskusiją su UNICEF atstovais dėl vaikų darbo. Labai naudingas buvo susitikimas, ypač šiam pranešimui skatiname projektus švietimo srityje norime investuoti į švietimą, bet reikia daug didesnės paramos. Turime iš vienos pusės palaikyti mokymasi visą gyvenimą, jį skatinti, iš kitos pusės e, stiprinti jaunimo vaikų švietimą, ypač kaimiškose rajonuose. Kaip ponė Kilnilsen pažymėjo, tęsime bendradarbiavimą, dar pateiksiu vieną pasiūlymą, kurio iki šiol nebuvau pateikusi. Komisija turi TAEX, Twinning ir Sigma instrumentus, kol kas jie nenaudojami dirbant su Centrinė Azija. Jų tikslas pagerinti kandidačių valstybių administracinius ir kitokius gebėjimus. Būtent Europos valstybė narių, profsąjungos valstybė narių ekspertai vyksta į tą šalis, gerina administracinius valdymo gebėjimus. Ar nereiktų pagalvoti apie tai, kad valstybių narių ekspertai keliauti į Centrinės Azijas valstybės, kur jie trumpai padirbėtų bei padėtų tobulinti situaciją. Ačiū. Dėkuoju poniai Jėgel. Na, panašu, kad e, niekas netvyko iš Europos išorės tarnybos. Tuomet žodį suteikiu poniai Kilnilsen. Ačiū pirmininkė, akivaizdu, kad mes e, e, judame tuo pačiu keliu. Ponia Jėglė visiškai teisingai pasakė, kad buvo pateiktas pasiūlymas dėl regioninio parlamentinio forumo, kuris galėtų vykti su Centrinės Azijos, Centrinės Azijos šalimis ir manome, kad būtų labai naudinga leisti Europos Sąjungos parlamentarams keistis mintimis su Centrinės Azijos parlamentarais, galima būtų aptarti ir e, regioninę politiką ir kitus klausimus, kurie yra aktualūs šiame regione. Aš suprantu, kad mes dar tęsime diskusiją ir tai, apie ką Jūs kalbėjote, yra labai įdomu. Jūs mane šiek tiek nus, nustebinote pateikus naują pasiūlymą. Tačiau aš džiaugiuosi tuo, kad pagrindinis mūsų tikslas yra skatinti demokratiją, pagarbą žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principo įtvirtinimą. Dėkuoju. Dėkuoju. Balsavimas dėl šio dokumento vyks spalio ketvirtą dieną, o mes galime dabar perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Dėkoju poniai Nilsen. O dabar periname prie Europos bendrijos ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimo nuostatų išplėtimo. Pone Kelnilsin. Dėkuoju, pinė pirmininkė, kalbame apie nuomonę skirtą tekstilį, priekybą, priekybai tekstilės gaminiams. E, atsakingas komitetas yra INTA, taip pat nuomonę teikia ir DRUA komitetas. Šis klausimas yra labai svarbus, labai aktualus, kadangi labai dažnai yra išnaudojami vaikai tekstilės e, sektoriuje. Aš manau, kad mes e, sugebėjome pasiekti pažangos ir mūsų komitete, ir uh, piliečių teisų komitete. Ir uh, pavyzdžiui, vakar mes sugebėjome uh, kai ką suderinti tam, kad galima būtų užkirsti kelią arba sumažinti uh, vaikų išnaudojimų reiškinio mastą Uzbekistane. Tai tiek ir dabar pristatau Jums mūsų darbo metu pasiektą kompromisą. Eh, Nepanašu, kad niekas iš kolegų nenori nieko pasakyti. A, nepastebėjau. Gerbiamoji ponia Jėglė, prašau. Atsiprašau, ponė pirmininkė, pasisakau ponios Vaiderė vardu, ji yra mūsų šešėlinė pranešėja, tačiau dėja šiandienos posėdėje dalyvauti negali. Dar kartą dėkui poniai Kil Nilsen. E, geras pranešimas. Darbai prie jo tęsėsi. Norėčiau paliesti du esminius aspektus, kur mūsų nuomonės, nesakyčiau, išsiskiria e, šimtų procentų, bet laikomės kitokios nuomonės, pasakytų taip. APP e frakcijos nuomonė nebūtų prasmės uh, sustabdyti dėrybą dėl susitarimo ir reikalaukti, kad būtų išsprasto klausimai dėl vaikų darbo, kitos su darbu susijusios problemos, ką mes tikimės daryti, e, ką mes e, galime daryti ir turime padaryti iki iki susitarimo pasirašymo, tačiau nepamirškime, kad Uzbekistano ES nereikia. Yra šalia Kinija, kur galime medvilnę e, parduoti, tas pats pasakytina yra apie kitas šalis, Turkmeniją, Kirgiziją. Mes neturime sustabdyti bendradarbiavimo, mes turime jį tęsti. Tikrai džiaugiausi, džiaugiausi tuo, kad vakar UNESCO atstovai pažymėjo, kad Uzbekistane jiems suteikta visiška galimybė dirbti. Jų nuomonė, vaikų darbas sumažėjo nuo 2 milijono iki 1 milijono vaikų, taigi stiklinė jau yra puspilnė. Žinoma, turime reikalauti, kad pinigai uždirbti iš meldvilnės atitektų vietos gyventojams, kad būtų pagerintos žmonių gyvenimo sąlygos. Negalima, kad e, iš kitos pusės mašinos pakeistų žmonės. Tai tikrai negerai. Dar vieną aspektą aš atmeščiau. Tai, tai yra frazė siaubingiausia e, pasaulio diktatūra. Na, galima taip manyti, turėti tokią asmeninę nuomonę, tačiau įvardinti, kad būtent viena ar kita valstybė yra siaubingiausia pasaulio diktatūra, aš nenorėčiau. Tačiau aš manau, kad mes su ponė Kilnilsen ir mūsų pranešėja su ponė Kilnilsen tikrai susės ir sprendimą ras. Dėkuoju, ponė Jėglė. Panašu, kad niekas daugiau nieko nenori pasakyti. A, ponas Sievič, prašau, ponas Sievič. Ačiū. Pirminkė, aš pavaduoju pon, poną Kopą, ponę Kopą. Ji negalėjo dalyvauti šiame, šioje diskusijoje, kadangi buvo sukeistas klausimų svarstymo laikas. Taigi, aš noriu pristatyti mūsų frakcijos nuomonę. Mes iš esmės pritarėme kritikai, kuri yra išsakyta Uzbekistano vyriausybės e, atšvilgių dėl nepakankamos pagarbos žmogaus teisėms. Ir žinome apie įrodytus atvejus, kai vaikai buvo išnaudojami tekstilės pramonėje. Apie visus šios atvejus yra kalbama šiame dokumente. Kągi galime daryti? Reikėtų spausti valstybės įstaigas, reikalaujant, kad jos padarytų viską, kad būtų nutraukta vaikų išnaudojimo praktika. Mes pateiksime atitinkamus pakeitimus. Nes šis klausimas mums, mums labai rūpi. Dėkuoju, ponui Šivits. Ar kas nors iš išorės veiksmų tarnybos norėtų ką nors pakomentuoti? Ne? Gerai, tuomet dėkoju. Ir galime perėti. Galime tęsti darbą. Balsavimas vyks spalio ketvirtą dieną. Taigi, baigėme svarstyti visus darbo tokie esančius klausimus. Taigi, dėkoju Jums už Jūsų bendradarbiavimą darbą ir kitas mūsų posėdis vyks čia, Briuselėje, spalio ketvirtą dieną. Jis prasidės trečią valandą po pietų. Ir linkiu Jums saugios kelionės namo.